rengiamas pranešimas dėl žmogaus teisų pasaulyje po tiesioginių Europos parlamento rinkimų ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad man teko garbė e, renkti e, šį pranešimą. Dėkoju, diskusijos dabar baigtos, balsavimas vyks rytoj 11.30 minučių. Kitas e, mūsų darbo tvarkės klausimas. Vyriausiosios įgaliotinės komisijos vicepirmininkės pareiškimas dėl padėties Malyje. Prašom. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Gerbiami nariai. E, žinome, kad prezidentas e, Torė kovo 21 buvo e, nuverstas ginkluoto perversmo metu. Vyko sukilimas Vakarų Afrikos regioninė organizacija ECOVAS pademonstravo e, pastangas ir tarptautinė e, bendruomenė taip pat, įskaitant ES jungtinės tautas ir po šio spaudimo balandžio 6 dieną buvo susitarta, kad valdžia bus perduota civiliams ir buvo paskirtas e, naujas, kad bus paskirtas naujas ministras pirmininkas ir vyriausybė atstovaujanti visoms partijoms. Ir taip pat siekiama, kad prieš rinkimus būtų atnaujintas rinkėjų sąrašas. Po valstybės perversmo padėtis Malėje mm, pablogėjo. Žinome, kad buvo užimti trys miestai, e, įskaitant e, Gao ir Timbuktu. E, Žinome, kad e, buvo paskelbta tuoregų nepriklausomybė šalies e, šiaurėje, NMLA organizacija tą padarė, tai pasmerkė Afrikos sąjunga ir žinome, kad trečią kartą, e, vakar buvo trečią kartą areštuotas buvęs prezidentas. Mes žinome, kokia trapi yra situacija Sahelio regione ir tampa visai iškiau, kad plėtra ir saugumas yra neatskiriami tarpusavį susiję elementai. Taryba prieš metus yra patvirtinusi išsamų požiūrį ir paskyrė e, Sahelio koordinatorių. Mūsų e, veiksmai susijęs su papildoma 50 milijonų eurų suma skirta Malios saugumo politikai sustiprinti krizę Libijoje ir jos uh, pabaiga dar pagilinos problemą. E, kovotojai ginkluoti išplito regione, e, reiškia terorizmas, įmami įkaitai, e, vyksta narkotikų priekyba. Tos problemos jau ir anksčiau egzistavo, bet dar pagilėjo. Taip pat e, matome, kad e, žmonės neturi pakankamai maisto ir tai nuo to kenčia didelė gyventojų dalis. Mes siekėme dirbti su regiono vyriausybėmis. E, jeigu vyriausybė yra stipri, tada mums sekasi dirbti, tačiau perversmas Malyje pakenkė vyriausybės legitimumui ir veiksmingumui. Taip pat kilo grėsmė šalies suverenumui. Smerkėme E, valdžios užgrobimo Malyje, tą padariau savo pareiškime, kovo 22 dieną buvo paragintas Malis surenkti, kaip galima greičiau, rinkimus. 23 e, kovo užsienio, reika, užsienio reikalų taryba taip pat e, paremė pasiūlymą įtvirtinti demokratinę vyriausybę Malyje. Mūsų pagalba Amaliui buvo iškart sustabdyta, tačiau tai nesusijęs su humanitarinė pagalba ar kokiais nors projektais, kurie skirti tiesiogiai padėti žmonėms. Aš pasveikinau susitarimą, kuris pasiektas Burkina Faso tarpininkaujant Ekovas e, vardu. Šis susitarimas buvo pasirašytas e, balandžio 6 e, karinės valdžios ir pagal jį siekiama perduoti teisėtai vyriausybei valdžią kaip galima greičiau. Kalbėjau su prezidentu Uatara, kuris dabar yra kovas pirmininkas, kad šis, ši žinia būtų sustiprinta. Taip pat e, su Bankimūn vakar e, Junktinių tautų generaliniu sekretoriumi Briuselėje aptariau situaciją. E, e, Dion Kunda Traore inauguruotas e, buvo kaip laikinasis prezidentas, taip pat buvo paleisti sulaikyti ministrai. Bet girdime, kad areštuotas vienas ministras ir taip pat aukštas pareigūnas, apie tai kalbėsime taryboje kitą pirmadienį. E, kai pradės veikti laikinoji vyriausybė, mes kalbėsime apie tai, kaip galima paremti pereinamąjį etapą, kaip surenkti rinkimus. Komisija dabar e, galvoja, kad e, kai tik tai politinės ir administracinės sąlygos bus patenkintos, vėl bus atnaujinti projektai. Ir taip pat reikia siekti, kad ekovas e, reikalavimas atkurti teisėtą vyriausybę būtų įgyvendintas. E, mes e, taip pat E, turime žiūrėti, ko e, e, karinės paėgos gali norėti iš užsienio valstybių. Mes galvojame, kaip sustiprinti, pagerinti padėtį šiaurėje. Taip pat žinome, kad šalyje padėti susijusi su kaiminėmis šalėmis - Nigeriu, Alžyru, Burkina Faso ir taip toliau. Mes svarstame visas galimybės ir turime galvoti, kad jeigu mes pradėsime gyventinti misiją, kokia ji turėtų būti ir e, kaip koordinuosime savo veiksmus. E, kovo 21 dieną e, AKR, ES parlamentinės asamblėjos bendra pirmininkiai, išreiškė susirūpinimą dėl blogėjančios padėties šalies šiaurėje. ES siekia, kad ši teritorija netaptų beteisė zona taryba labai aiškiai pasakė, kad ji siekia, jog Malio teritorinis integralumas būtų išlaikytas ir kad šiaurėje būtų uh, užtikrinta e, demokratija. Mes suprantame, kad humanitarinė padėtis šalyje blogėja. Daugiau kaip 200 tūkstančių žmonių e, neteko pastogės šalies viduje ir dar 140 tūkstančių e, pabėgo į kaiminę šalis. Šiems metams padidinome savo humanitarnės pagalbos lėšas Sahelio regionui nuo 45 milijonų iki 105 milijonų eurų. Mauritanijoje, Nigerija, Čede, Malija, Burkinoje Faso komisija įgyventina e, humanitarnės pagalbos maisto E, pagalbos veiksmus, kurių vertė 250 milijonų eurų ir jie skirti maždaug 50 milijonų gyventojų. Papildomai šį mėnesį skiriame 9 milijonus eurų maistui, prieglapščiui, vandeniui, mario pabėgėliams ir viduje perkeltiems asmenims. Dabar mūsų didžiausias tikslas yra suteikti pagalbą kaip galima greičiau labiausiai pažeidžiamiems gyventojams. Kaip jūs žinote, ES ir išlieka įsipareigojus išlaikyti Malio suverenumą ir vientisumą. Mes dirbsime su laikinaja valdžia Bamake, kad suteiktume pagalbą skirtingose šalise, įskaitant maisto pagalbą, e, saugum, pagalbą saugumui ir taip toliau. E, stabilumas regione yra labai svarbus visiems ES Afrikos partneriams. Mes sieksime dirbti toliau, kad bus surasti sprendimai ne tik dėl to, kad e, galvojame apie kitą savaitę, bet galvojame ir apie ilgalaikę perspektyvą. Norime padėti Maliu užsitikrinti suverenumą. E, sieksime, kad šiaurinė dalis išliktų Malio teritorijoje, kad šalis išliktų vieninga. Telko za toto uvodní slovo. Ačiū, ponia Ašten, už jūsų įžanginės pastabas. O dabar suteiksiu žodį ponui Kasolidės. EPP frakcijos vardu. Dvi minutės. Pone pirmininkė. E, Malio pavyzdys pabrėžia, koks ypatingas vaidmuo tampa periferinėm, tenka periferinėms Afrikos organizacijoms, šiuo atveju ECOVAS, e, siekiant atstatyti konstitucinę tvarką ir pluralistinę demokratiją. Husdata e, Afrikos valstybių nebepripažįstama. Panašus vaidmuo Ekova teko ir Dramblio kaulo šalies atveju. Tai svarbu tiek kalbant apie Afriką, tiek apie ES stabilumą ir saugumą. Toregų milicija rėmė Gaddafi režimą, o islamistų fundamentalistų judėjimas rėmė islamo Magrebą ir sugebėjo pasinaudoti situaciją bei perimti Timbuktų, e, Gavo bei Gidal miestus e, bei paskelbti Zavado nepriklausomybę. E, to, kie žingsniai pažeidžia tarptautinę teisę. Tokios nepripažintos teritorijos e, tampa tarptautinių nusikaltėlių e, prieglopščių. E, ir tai destabilizuoja visą Afriką nuo Magrebo, Mauritanijos bei Sahelio šalių. Mes turėtume labai aiškiai pasakyti, kad remiame teritorinį malio e, integralumą, e, bet koks e, kitoks integralumas yra nepripa, nepriimtinas. E, turime e, palaikyti Deon Kunda Teore laikinai prezidentą ir noriu padėkoti, kad e, ponia įkariotinė jūs labai aiškiai pasisakėte už teritorinio integralumo užtikrinimą. Ačiū. O Dabar noriu atkreipti visų kolegų dėmesį į tai, kad laikas mus spaudžia, mes vėluojame, todėl neviršykite savo kalbėjimo laiko. Dabar ponia Gomeš, vieną minutę. Mes e, turėjome vieną režimą, dabar gini visau yra kitas režimas e, ir manau, kad ES turi pradėti vaidinti svarbu vaidmenį Afrikos šalyse. E, tarptautinės organizacijos taip pat turėtų įsitraukti. Noriu paprašyti apginti šių šalių gyventojus, kad jie galėtų gyventi Reikėtų pažaboti prekybą žmogaus žmonėmis. E, turime imtis konkrečių žingsnių Afrikoje, pasinaudoti priemonėmis, kad galėtume padėti Afrikos žmonėms. Taip pat reikia koordinuoti Afrikoje vykdomas politikas. Reikia pasinaudoti politinę jėgą bei teikti karinę pagalbą baltiesiems tame regione. Taip pat Atleiskit, aš turiu jūs nutraukti ir paprašyti kalbėti lėčiau, kad vertėjai galėtų išversti. Laikykitės kalbėjimo laiko. Dabar pona Gerans dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pateikti savo pasiūlymą pasinaudodami štai kokiais žodžiais. Pasinaudodami štai kokiais žodžiais. Dar viena valstybė išgyvena krizę ir tikrinami jos gebėjimai išlaikyti demokratiją. Maliečiams kyla du iššūkiai - atkurti demokratiją bei užtikri, atkurti teritorinį šalies vientisumą ir užtikrinti, kad maliečių gyvenimo sąlygos būtų tinkamos gyventi. Kaip įveikti šiuos iššūkius? Malis e, bando ieškoti atsakymo. E, žinoma, įvykiai šalyje sus, kelia grėsmę ir kaiminėms valstybėms, todėl reikia ieškoti regioninio atsako. Ir e, organizacijos dirbančios regione bendarbiavė su Europos Sąjunga. Mes Europos Sąjunga esame suinteresuoti e, paremti Vakarų Afrikos Sąjungos pastangas, atsižvelgiant į, į tai, kad įvykiai Libijoje taip pat prisidėjo prie e, padėties Malėje pasikeitimo, taip pat padėtis Sahelija bendrai yra svarbi. Mes turėtumėme e, pasinaudoti visomis galimybėmis bendradarbiauti ir su kaiminėmis valstybėmis. Sahelio regionas bendrai yra e, labai ne, nestabilioje padėtyje. Todėl turėtumėme uh, e, svarsyti galimybės atnaujinti bendradarbiavimą su šia valstybe po, uh, po uh, to, kai pasikeis situacija po karinio perversmo. Argentinį. Ačiū toliau, ponės Argentinį, vien, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Prieš dvi savaitės aš lankiausi Dakare, Senegale. Uh, kalbėjausi su tuo regu, kuris buvo ką tik pabėgęs iš Malio. Tai, bu, tai pu, yra puikiai išsilavinėms e, asmuo, atviro mąstymo. Jo vaikai abu yra studijavę, tačiau jie negyvena Malyje ir nestudijavo Malyje, nes toregams ten perdėlyg nesaugu. Jie mano, jie mano, kad jie susiduria su diskriminacija ir, ir e, pa, islamas pas, panaudojamas tik tai kaip priedanga. Daugybė atverstų islamą niekada net nėra matę mečetės, nėra ją užėję. Tačiau tai siunčia pavojingus signalus. Kai išsiskyriau su juo, aš vis, net išsiskyriu su juo, aš nesuvokiau iki galo apie ką, kas čia svarbiausia. Tačiau šis konfliktas Malija prasidėjo ne dabar. Uh, trūko bendradarbiavimo, abipusės pagarbos, to trūko jau ištisomis kartomis. Ir tas pats karkojasi kiekvieną kartą. Nesusidarėme dar kartą su neteisingu e, gerovės paskirstimu. Malis yra turtinga valstybė, turinti daug žaliavų, tačiau tos žaliavos ir e, iš jų gaunamos lėšos nėra tolygiai paskirstoma. Ačiū. O dabar žodis ponui Tenokui vienai minutiai. EKR frakcija smerkia Zavatų vienašališką nepriklausomybės deklaraciją, kuri paskelbta po e, vakumo susidariusio po karinio perversmo nuvertus e, šalies prezidentą Taurei separatistai, maištininkai turi perduoti e, kontroliuojamas teritorijas e, pagrindiniai centriniai Malio valdžiai, kaip to reikalauja tarptautinės organizacijos. MNLA e, vadovų e, turtas. Turtą ES turėtų išalti, taip pat paskelbti draudimą jiems keliauti. Dar prie šių įvykių prisidėjo viduje e, išpolis surengę islamistų organizacijos, taip pat ekstremistų organizacijos, kurios kaltinamos vakar, e, europiečių grobimu tose šalise. Turėtumėme nutraukti. E, finansavimą, pagalbą, tačiau turime pastelgti ECOVAS organizaciją, atkuriant normalią padėtį Malyje ir e, Traorei e, paskirtajam prezidentui turėtumėme padėti padaryti viską, kad šalyje būtų surenkti teisėti rinkimai. Veržyje. Dabar ponia Veržyje. Dėkuoju, pirmininkė. E, vargšas, malis vargšai E, maliečiai, vargšiai žmonės, kurie gyvena tame regione, kur, kurie kenčia nuo baisios humanitarnės, sanitarnės krizės. E, sausio mėnesį, ponė Aštin, dar matėme vieną sukilimą, ne tik tai 21-osios kovos, e, bet daug problemų kolonizacijos laikotarpiu buvo ignoruojama Prancūzija, daug ko nepadarė šioje srityje. Reikia išlaikyti vientisumo šios šalies. Žinome, kad labai turtinga gamtiniais ištekliais šis šalis, bet e, žinome, kad tas turtas keliauja į kaiminės šalis ir į kai kurias Europos valstybės. Sahelis yra regionas, kur vyksta baisiausia kontrabanda bet kokių prekių ar daiktų. E, E, reikia, kad visos kaiminės šalis siektų nuginkluoti Libijos sukilėlius. Nuo sausio gyventojai pirmiausia moterys kenčia nuo baisaus smurto. Europos Sąjunga turėtų uh, nepamiršti tų žmonių, reikia pasižiūrėti, kas vyksta, reikia įvertinti, kaip yra panaudotos jau skirtos lėšas, ar jos pasiekia gyventojus, reikia įkurti nepriklausomą tyrimo komisiją, kuri vertintų e, visus įvykdytus nusikaltimus. Reikėtų ieškoti politinio sprendimo, kuriame dalyvautų visos e, politinės partijos, taip pat ir pilietinė visuomenė. Dėkuoju. Dabar pusantros mintis ponas Galeris. Eh, Ačiū, ponas ir ponai. Man susidaro toks įspūdis, kad vertindami politiškai Malio situaciją visi sutarėme, mes remiame tas tendencijas, kurios eina tinkama linkme, o kalbant apie sostinę, tai problemą kelia tai, kad mažesnės vietovės yra okupuotos. Ir ES, aišku, puikiai geba teikti humanitarnę pagalbą, tikimės, kad greitų metų tai iš ties bus padaryta. Turėtume dabar pasinaudoti turimo laiku e, tikimės, kad ekovas dabar suvoks savo vaidmenį. Taip pat e, turėtume kreiptis į e, galimus Afrikos sąjungininkus. Manau, kad problema slypi tame, kad mes prasidėjome nuo vakarų, pradėjome nuo vakarų Saharos, ėjome iki Mauritanijos ir kitų šalių, o dabar e, tame regione vis dėlto tas valstybingumas yra ribotas, todėl kad valstybės institucijos e, neveikia todėl kad atsirado tam tikras vakumas, kuriame veikia teroristinės organizacijos. Reikėtų kalbėti apie e, smulkiųjų ginklų kontrabandą. Ne, ne, nekalbėkime čia apie e, labai svarbių, didelių, galingų ginklų prekybą. Tačiau turime kalbėti apie tos smulkiuosius, lengvuosius ginklus. Merci, Dabar nesmintės, ponė Dekeizė. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad mes visi kaip ir sutarėme dėl tragiškos malio ir maliečių padėties. Norėčiau e, pakalbėti apie šią situaciją ir apie ateitį. Iš tikrųjų, na, jau aišku, kad grėsia katastrofa. Ponas Galeris ir kiti kalbėjo apie tai, kad AKR organizacija apie tai kalba jau daugelį mėnesių po to, kai prasidėjo įvykiai po, krizė, po krizės Libijoje pradžios, e, visi kalbėjo apie tai, kad kai kas vyksta ir Malyje. Ir va, karinio perversmo išvakarėse mūsų kolegos Briuselyje Sary kalbėjo apie tai, kad, kad netrukus gali įvykti karinis perversmas toje šalyje. Taigi kaip gali taip vykti, kad mes nieko negalime padaryti. Yra Saheliui skirta strategija, mes turėjome informaciją, žinojame, kad kažkas įvyks ir, na, Džiaugiuosi, kad šiandien sakome, kad darysime spaudimą, bandysime raginti siekti regiono e, bendro veikimo, uh, ir, bet mums reikia padėti kai kurioms regiono valstybėms, kurios yra, gyvena visiškame skurde. Tačiau atsižvelgiant į tai, vertinant tai, kas vyksta, na, tai, tai nėra visiška naujiena. Manau, kad reikėtų šias problemas ir šią problematiką svarstyti drauge, neatsietai, kaip ponia Veržė sakė, reikia E, imtis šio klausimo pasraitojus rankovės. Na, jednu minutų, pan Rinaldi. Dabar ponas Rinaldi, vieną minutį. Dėkuoju pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė. Girdėjome daug gerų žinių iš Afrikos ir koks nemalonus surprizas mus pasiekė iš Mario. Matome, kad grobiami žmonės, kad atsiranda uh, E, nuotaikų, e, skatinančių šalies susiskaidimą, atsiskyrimą tam tikrų dalių. Taip pat girdime apie kitas problemas. Labai sudėtinga žmogiška drama vyksta ir sunku e, spręsti problemas, jos gali išplisti visą regioną. Malis tarsi netiesioginė auka konflikto, kuris vyksta Libijoje politinė klasė, politikų klasė įsitraukė į šią situaciją. E, mes norime strategijos, kuri pasiteisintų visame Afrikos regione. Reikia gilesnių e, santykių su Afrika. E, ECOVAS, Afrikos sąjunga, Europos sąjunga turėtų suvaidinti savo vaidmenį. Reikėtų užtikrinti e, maisto saugumą, maisto atsargų saugumą ir politinį stabilumą. Šiame regione dėkoju. Dabar ponas Alfonsis vieną minutę. Ačiū pirmininkė, ponė komisijos vicepirmininkė. E, tuaregai e, visose teritorijose yra marginalizuoti taip pat ir e, Malio šiaurėje. Apie tai kalbėjo jungtinės tautos. Azavato išlaisvinimo nacionalinis judėjimas pasisako už atskirą regioną, už tai, kad būtų įtvirtintos tuaregų teisės ir man atrodo, kad tai yra visiškai teisėtas reikalavimas dėl to, kad daug problemų egzistuoja regione. Ir E, Mario valdžia bandė e, uždrausti, išnaikinti šį tuoregų e, judėjimą. Bet tai neturi nieko bendro tas judėjimas su radikalų islamistų judėjimu. Tuoregai priešinasi šariato teisiai ir taip pat moterų teisių pažeidinėjimams. Aš nežinau, ar reikia kalbėti apie integralumą, pasižiūrėkime, kad visi politiniai režimai šiame regione yra paremti vakarų valstybių interesais. Tai Ačiū. Pusantros minutės ponui Kelamui. Pone vyriausiai galiotinė, e, noriu padėkoti Jums už labai aišku ir įtikinantį pareiškimą dėl situacijos Malyje. Visas vidinis konfliktas parodo, kokia trabi, trapi yra e, demokratija vakarų Afrikoje. Prieš keletą metų e, Malis buvo daugio kultūrinė valstybė, turinti konstituciją, o prieš mėnesį ji buvo sustabdyta prieš 11 e, metų, prieš 11 dienų. Šiaurės Malis, šiaurės Malėje buvo padarytas e, perversmas. Manau, kad pirmiausia turėtume bandyti pakeisti humanitarnę padėtį, todėl kad dabar yra prognozuojama, kad e, viena dešimtoji iš penkiolikos milijonų malio gyventojų yra be pagalbos, jie reikia teikti komentarnę pagalbą. Vakarų Afrikos valstybių pastangomis situacija keičiasi, e, tačiau e, Jei bus taip, kad kariniai veiksmai bus sustabdyti, demokratija gal galės įsitvirtinti, tačiau e, tam reikalinga tiesioginė humanitarnė pagalba šiom, šiam regionui, siekiant, e, kad situacija Malija netaptų humanitarnę katastrofą. Ačiū. E, viena mintė poniai Kretu. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė. Mes visi vilėmės, kad kad kariškiams atsitraukus e, bus sugrįžta į demokratijos kelią, iš kurio Malis pasitraukė prie kovo mėnesį. Šioje šalyje 1991-aisiais pasibaigus kariniai diktatūrai Malis sugebėjo tenkinti demokratiškos valstybės reikalavimus. Deja, šalies šiaurėje e, veikia separatistinės pajėgos. Mes raginame visas susijusias jėgas grįžti prie dėrybų ir prie demokratijos ir surenkti rinkimus. Tačiau e, separatistai e, vienašališkai e, pa, paskelbė š, šalies šiaurinio regiono nepriklausomybę, o padėtis tame regione yra netoli katastrofiškos. Mes nenorime, kad e, šalyje įsivirautų ekstremistinės pajėgos. Ne dėl to mes palaikėme arabų pavasario dalyvius. Ponas Fisas Aichela. Ačiū, ponė pirmininkė. Malyje stebime katastrofą. Praeitie į šalį buvo nusiusta rinkimų stebėtojų misija, kuri papasakojo apie padėtį šalyje. Kelių ES valstybių ambasadoriai, dirbantis ten, perspėjo savo vyriausybės apie tai, kokie įvykiai klostosi šalyje ir Sahelio regione. Apie tai, kad tuoregai ima valdžią. Daugelis jų buvo uh, Kadafio armijos e, kariškiai. Taigi mes buvome perspėti apie, apie šios grėsančius įvykius. Mes taip pat žinojame apie tai, kokia, šal, kokia rizika iškilo šaliai po to, kai iš Libijos sugrįžo tuoregų samdiniai. Turime dabar veikti ryštingai ir nedelsiant nes kitaip problema regione taps labai aštri. Ir daugelis regionų e, šalių papuls į tų integracinės nuotaikas puoselėjančių alkymi organizacijos glėbi. Turime padaryti viską, kad e, ten gyvenantis, e, gyvenančios tautos galėtų laisvai pasirinkti, su kuo eiti. Pirmininkas dabar bus spontaniškų pasisakymų procedūra. Ponas Ferreira, žodis jums. Ačiū. 200 mil os refugiados nos países vizinhos, sendo crítica a situação. Žmonės ten žūsta, 300 žmonių yra viduje perkeltųjų, situacija yra kritiška Nigerio pasienyje. E, šie įvykiai negali būti vertinami atsiejant juos nuo karinės agresijos. Mes Turime bendradarbiauti su ECOVAS ir Afrikos sąjunga, ieškodami taikaus konflikto sprendimo, garantuodami žmogaus teisės malio gyventojams. Krizė šioje šalyje atskleidė ir ekonominės problemas e, susijusią su maisto stygiumi ir būsto stygiumi turime jas e, išspręsti. O dabar poniai Ešton žodis. Much, dėkoju pirmininkė, dėkoju visiems gerbėmiems nariams parlamento už pasisakymus dėl situacijos Malija. Kaip jūs sakėte, ES turi įsitraukti. Mes e, esame suinteresuoti, kad Sahelio regione e, būtų stabilu, saugu ir kad plėtotųsi šis regionas. Mes e, glaudžius ryšius palaikome su kaiminėmis šalimis, žiūrime, kaip galime užtikrinti politinį perėjimą. Malija kalbėjau visai neseniai su prezidentu Uatara. Jis taip pat, kaip Ekovas pirmininkas, E, e, dirba, kad būtų e, paremtas Malis. Mums kelia surūpinimą padėtis šalies šiaurėje. Mes pakartojame, kad remiame Malio teritorinį vientisumą. Buvo paminėta keletas konkrečių atvejų, pasiūlymų, kaip kolektyviai dirbti, kad padėtume teisėtai naujai vyriausybėje atkurti tvarką teritorijoje mes nusprendėme, kad bus regione, regioną bus e, siunčiama e, bendrausios saugumo ir gynybos politikos e, civilinė misija, kad galėtume nuspręsti, kaip dirbti toliau. Kaip sakiau, labai mums įdusrūpinimą kelia padėtis šiaurėje. Žinome, kad daug žmonių bėga į šiaurę, reikia užtikrinti, kad būtų teikiama maisto pagalba E, žmonėms, kitaip gali kilti labai rimta krizė. Taip pat mes norime užtikrinti, kad humanitarinė pagalba būtų teigiama saugiai. Ir e, jūsų rezoliuciją perduosiu šiuo klausimu tikams tarnyboms. Dėkoju, diskusiją šiuo klausimu baigėme. E, penktadienį 12 val. Disku... balsuosime dėl šio klausimo. O dabar pradėsime.